Todėl siūlau atkelti vienos minutės pasisakymus į posėdžio pračią tam, kad mes galėtume dalyvauti taip, kaip kad buvo anksčiau. Dėkoju už šias pastabas. Na, be abejo, mes apie tai pakalvosime, pagal, pakalbėsime ir bus primtas atitinkamas sprendimas, bet aišku, kiek vėliau. Gerbiamas ponės ir ponai. Taigi pirmasis darbo atvirkis punktas. Pagal jį kalbėsime Europos Sąjungos Romų genocido pripažymą antrojo pasaulinio karo metais. Pirmininko pareiškimas gerbiamos ponios ir ponai, gerbiami svečiai, gerbiami kolegos. Romai yra didžiausia Europos Sąjungos etninė mažuma tai yra tokia mažuma, kuri jau dešimtmečius patiria priespaudą Europoje. Per antrąjį pasaulinį karą e, panašiai kaip ir žydai, nacijai juos žudė ir išnaudojo. Šimtai tūkstančių Romų buvo nužudyti ir dešimtmečių dešimtmečius jie jau gyveno Europoje. Visai nesenai sausio 27 dieną pažymėjome e, Aušvico išvadavimo metinės ir trečdalis Aušvico kalinių buvo Romai, tačiau europiečiai apie šį faktą nedaug atežino. Na ir tik tais kelios valstybės narės oficialiai pripažino Romų genocidą. Taigi pribrendo laikas viešai pareikšti kad Romų mažuma patyrė e, genocidą ir tapo genocidą auka. Europos parlamentas ir Europos balsas kovoja už žmogaus teisės. Ir šiandieną mes norime pažymėti žuvusius brolius ir seseris Romas, norime, kad būtų suprasta Romų mažumos patirta trauma. Ačiū. Na, dėl šio klausimo diskusijos būtų trumpas, taigi prašau kolegų neišeiti iš salės. Pasisakys tik tais tarybos atstovas. Na, kaip žinote, e, Vengrijos kaip pirmininkaujančios šalies vienas iš prioritetų yra Romų integracija. Taip pat pasisakys komisijos vicepirmininkė O taip pat pasisa, bus pasisakoma uh, trumpai frakcijų vardu. Prašau, vodis jums ponė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiama komisarė, gerbiamas ponės ir ponai, gerbiami parlamento nariai. Na, pradėsiu nuo citatos. Tai yra Frederika Kolomba genocido auka, kuri išgyveno uh, na, atradome tiesą, kai atsidūrime e, po Auschwitz, atradome tų var, žmonių vardus 56 metais sąraše. Mano, mes nežinojome, kad tėvas buvo išverstas prievarstą į Vokietiją, tik nežinojome, kur į Vokietiją. Na, jeigu aš būčiau žinojusi, kur jis žuvo, tai būčiau nors truputėlį jo parsivežusi atgal. Patalpoje stovėjo didžiulis katalas, kuriame buvo deginami čia gromai. Tač, aš norėjau pasimti žipsnelį pelenų, tačiau mane leido, nes neva galėjau užsikrėsti. Norėčiau prisijungti prie šios taurios iniciatyvos, kurios tikslas yra prisiminti genocido aukas. Kodėl turime prisiminti, kodėl neturėtume verčiau žiūrėti į ateitį? George Santajan, Amerikos istorikas, pasakė, kad tie, kurie nesugeba gėdėti dėl praeities, prisiminti praeitį, yra pasmerktas pakartoti praeities klaidas. Ka Na ir pagal paskaičiavimas per antrąjį pasaulinį karą buvo nužudyta virš 220 tūkstančių Romų ir Sinti vien dėl priklausomybės šiai gyventojų grupiai. Rumunijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Serbijoje būta Romų, kurie buvo nužudyti. Visų amžiaus grupių, vyresnių žmonių ir vaikų būta jų tarpe. Ir jeigu jie būtų ne, nebuvę nužudyti, netapę aukomis, šiandien jie būtų ES piliečiais. O išgyventojai, nusėjai, e, pasakojo, kad Birkenau e, Romų lageriuose Romų šeimoms galima buvo likti kartu, net ir nacijai žinojo, kad negalima išardyti Romų šeimų ir jie išliko kartu iki 44 metų rūpiučio antros dienos, ir, bet tą naktį daug Romų buvo nužudyta ir jų palaikai buvo sudeginti. ES gimė iš šio parajamos. Uh, košmaro bedugnių, pakilo iš pelenų ir visos tautos Europoje bendrai smerkė tai, kas vyko Aušvice ir Birkenau, tai dar visi europiečiai, net ir 12 milijonų romų. Mes čia kalbame praeitį, o kaip yra su ateitimi. Vengrija, kaip pirmininkaujantis šalis, e, mano, kad reikia vienu metu kalbėti ir apie praeitį, ir apie ateitį. Viktoras e, Orbanas e, sausio 19 dieną pristatė Europos parlamente Vengrijos pirmininkavimo programą ir tuo metu jis pasakė, kad Romos strategija yra Vengrijos kaip pirmininkaujančios šalies strategija, nes Europa nesielgs išmintingai, jeigu neturės širdies, o širdį Europą tik turės tik tais tuomet, jeigu mes įgyvendinsime socialinę integraciją, įtraukti. Aš labai didžiuočiausi, jeigu Vengrijos pirmininkavimo pabaigoje turėtume bendrą Romos strategiją. Darbai vyksta ir Esame labai dėkingi tiek Europos parlamentui, tiek ir komisijai už pastangas. Pirmininkaujantis šalis ir taryba nori prisidėti prie šių pastangų. Taigi norime įnešti savo indėlį tam, kad visi galiausiai suvoktų, jog Romai, kaip ir kitos pasaulio tautos, nėra problema, o svarbus ekonominis, socialinis ir kultūrinis išteklius. Ačiū. Dėkoju, ponė ministrė. Ponas vicepirmininkas Marošas Šepčevičius. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Prieš keletą dienų mes Europos parlamente kartu pažymėjome holokausto aukas, o taip pat ir išgyvenusiuosius. Ir Europos komisijos vardu, ponė pirmininkė, norėčiau pasidžiaugti, kad mes šiandieną taip pat pažymime Romų genocido aukas. Na, pavyzdžiui, Vašingtono CC holokausto muziejai apsilankius, visuomet esi šokiruotas e, holokausto būdelių žiaurumo. Tie, kurie lankėsi Jeruzalėje, sutiks su manimi dėl to, kad ir ten paviljono muziejais jie apsilankęs liekis sukrestas ir negali įsivaizduoti, kad tik prieš 60-70 metų Europoje vyko tokias baisybės. Ir todėl turime apie tai kalbėti, apie tai turime apie apie tai mokyti savo vaikus, kad jie žinotų šią liūdną istoriją, nes, kaip žinote, istorija yra linkusi pasikartoti. Taigi mes turime užtikrinti, kad toks košmaras bus nepamirštas ir nebepasikartos. Todėl turime kartu kovoti su praeities vaiduokliais. Na, e, istorija parodė, ką gali nuveikti neapykanta, netolerancija, todėl reikia vadovautis vertybėmis Europoje, tai yra laisvas asmenų judėjimas, diskriminacijos draudimas, o taip pat mažumų teisų gerbimas. Visą tai pritaikytina Romams ir visiškai neprimtina tai, kad 21 amžiuje dėl etninės kilmės Romai susiduria su diskriminacija. Per nelik daug Romų vis dar tampa diskriminacijos ir e, socialinės atskirties aukomis. Daugelis Romų vaikų vis dar gatvėse vietoj, kad eitų į mokyklą. Daug Romų vis dar nesugeba patekti į darbą darbo rinką, nes jiems neleidžiama, jie tampa smurto ir e, išnaudojimo komis. Taigi mums reikalinga bendros pastangos kartu su vietos regionų nacionalinėmis valdžios institucijomis, civilinė visuomenė, tam, kad padėtis būtų pagerinta. Ir mes komisija esame labai įsipareigoję, kad būtų pagerinta Romų padėtis, įskaitant jų ekonominę ir socialinę integraciją. Mes nuolatos dedame pastangas siekėdami šio tikslo. Tai ilgalaikis įsipareigojimas vis dėlto tenka pripažinti, jog atsakomybė už Romų integraciją pirmiausia tenka valstybėms narėms. Ir būtent todėl mes e, nurodėme konkretų e, veiksmų sąrašą, kuris leistų ES valstybėms narėms veiksmingiau vykdyti Romų integraciją. Tai nurodėme konkrečiame komunikate, pirmame dokumente skirtame konkrečiai Romams. Na ir e, patirtis rodo, kad valstybės narės turi dėti tolimesnės pastangas tam, kad būtų pagerinta Romų integracija. Ir būtent todėl komisija tam pribendradarbiavame su Vengrija, kaip pirmininkaujančia šalis, limi balandžio mėnesį patvirtino Romo integracijos strategiją, kurios tikslas yra kovoti su Romo atskirtimi. Ponės ir ponės, šiame, šią iškilnę akimirką norėčiau dar sėki pakartoti, kad pagrindinių teisų apsauga ES ir visų žmonių integracija visuomenė yra komisijos pagrindinis tikslas, nes labai svarbu, kad istorija nebepasikartotų. Ačiū. Dėkoju, ponė vicepirmininkė. Na, o dabar EPP frakcijos vardu pasisakys ponė Lyvija Jaroka. Tisztelt államtitkár asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos. Gerbiamasis pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, kolegos. EPP frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi ir esu dėkinga, kad Europos parlamentas šiandieną pirmą kartą skiria dėmesį Romų genocido aukoms. Mūsų užduotis yra prisiminti e, praeitį ir mokytis iš praeities pamokų. Mes turime e, prisiminti Romų genocido aukas ir mokytis iš praeities klaidų. Ir todėl labai yra lab, svarbu E, paremti universitetus ir mokslinio tyrimo institucijas, kurios prisideda prie e, Romų e, genocido ryškinių tyrimo ir istorinės tiesos atstatymo. Aš Norėčiau, kad visos ES valstybės narės į, į, į nacionalinės ugdymo programas įtrauktų tos istorinius momentus, kurie susiję ir su Romų likimu. E, mums reikia e, kiek įmanoma labiau e, stiprinti savo tvarų ir darnų požiūrį į su Romų, susi, su Romų aukomis susijusią istoriją. Mes turėtume neužmiršti tos istorijos, turime bendros istorijos šimtmečius ir turime būti ištikimi savo bendrai tėviniai, mūsų visai, visam žemynui ir turėtume iš tamsiųjų istorijos puslapių semtis vilties ir tikėjimo, kad ateityje e, čia Europoje mes sukursime bendryje, bendryje vieningą bendryje. Mūsų tikslas yra e, siekti bendro tikslo, bendros ateities. Dėl to aš manau, kad mes tik tai draugę pasieksime visų mūsų tikslų. Keletas kartų turi dirbti drauge kad e, savo bendruomenėse kurtų geresnę ateitį mūsų protėviai dažnai įrodėdavo, kad e, jie galėdavo eiti, eiti iš vien, kai kal, buvo kalbama apie Europos likimą. Ir, e, e, Dabar mūsų pirmasis žingsnis taip pat yra susijęs su mūsų visos Europos ateitimi ir kai kalbame apie Europos Romų strategiją, mes galėtume žengti tą pirmąjį žingsnį, tai yra patvirtindami tą strategiją. Dėkoju. Dziękuję koleżance za wystąpienie. W imieniu grupy. E, Dėkoju. Socialistų frakcijos vardu kalbės ponas Johannes Svoboda. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už jūsų išsakytą poziciją ir taip pat komisijos e, vicepirmininkės pasisakymą. Norėčiau padėkoti visiems, kurie e, parodė iniciatyvą e, prisiminti Romų genocido aukas. Romų naikinimas, e, Romų genocidna, genocidas dažnai būdavo nustumiamas į antrą planą, kuomet buvo svarsto, svarstamos su žydų problemams susijusios temomis. E, tačiau nacionalsocialistų vykdyti žiaurumai buvo vykdyti būtent ir Romų atžvilgiu. Aš sutinku su tarybos pirmininkė, kad geriausias e, atminimo pažymėjimas yra kalvojimas apie ateitį. Ta pati sakė ir prieš tai kalbėjusiai kolegė. Mes negalime būti patenkinti, rom, patenkinti Romų situaciją šiuo metu mūsų žemynė. Jie yra dažnai e, diskriminuojami, vis dar egzistuoja įvairios, e, įvairios stereotipai Romų atžvilgių. Ir vien jau e, žodžio čigonos vartojimas yra e, neigiamas reiškinys. Aš manau, kad reikia kovoti su bet kokia diskriminacija, su bet kokiais stereotipais, o ne taikytis prie diskriminacijos. E, tiesiog keičiant, pavyzdžiui, žodį čigonas į žodį Roma. Mums dažnai tenka konstatuoti, lankantis įvairiose šalyse, kad vis dar susidurėme su didelėmis, Romai susiduria su didžiulėmis problemomis. Diskriminacija, Romų situacijos blogėjimas e, dėja vis dar yra paplitęs reiškinys ir vaikai dažnai yra, Romų vaikai mokosi atskirose mokyklose ir aš esu labai dėkingas, kad pirmininkaujanti Vengrija ėmėsi šios temos ir nepaisant visų mūsų nuomonių skirtumų, ponė pirmininkė, tikiuosi, kad šio klausimu mes visi pasieksime didelės sėkmės. Mūsų frakcija jau nemažai laiko, pirmininkaujama Martino Šulco e, su Vokietijos e, susisisi, buvo susiekusi, bendravo su Günteriu Grasu, Vokietijos e, rašytoju kuris pabrėžia, kad Romai yra europiečiai pačia tikriausia prasme. Ir suvienyta Europa neturėtų tapti biurokratiniu aparatu, kuris E, kliudytų mums siekti e, Romų integracijos tikslų. E, Romai, Romų tautybės žmonės turėtų turėti galimybę bet kurioje valstybėje narėje turėti pasą, kuris liudytų apie jų europietišką pilietybę, tai yra, kad jie yra Europos piliečiai. Tai yra teisybė, iš tiesų Romai turi jaustis tikrais Europos piliečiais, turi turėti galimybę keliauti po visą Europą laisvai ir nesijausti diskrimi diskriminuojami. Jeigu mes to pasieksime, tuomet būsime tikrai labai daug nuveikę ir nors kažkiek e, atstatysime tą žalą, kurią padarė e, nacijai e, per antrąjį pasaulinį karą. Dėkui. Dėkuoju koledze za vystampėnį, pani Renate Weber. Ačiū. Renate Weber. Mes, domnule prešerinte, Samu Daripen. Ačiū pirmininkė. Europa romani kalboje reiškia pragarą žemėje. Ir būtent pragarą žemėje Romų tautybės žmonės išgyveno per antrąjį pasaulinį karą. Tūkstančiai jų buvo išžudyta dėl, vien dėl to, kad jie priklausė Romų tautiniai grupiai. Vašingtono holokausto muziejaus duomenimis jų žuvo apie ketvirtadalį milijono. Kitais duomenimis e, per karo metus žuvo daugiau nei milijonas žmonių. dėmes neturime pakankamai informacijos ir e, žinoma, kad daugelį amžių tie, tie, žmonė, tie žmonės patyrė nuolatinę diskriminaciją arba iš vis buvo ignoruojami. Tai, kad šiandien mes pagėdame jų atminimą yra tikrai istorinės svarbės, svarbos momentas. Tačiau neturime pasitenkinti vien tik tuo, turime imtis konkretesnių priemonių ES mastu ir valstybių narių mastu. Uh, E, romų tautybės žmo, žmonių genocidą turėtų pripažinti visos valstybės ir kiekvienas pilietis. Reikia šviesti žmonės. E, vaikai, tu, vaikams turi būti dėstoma apie tai mokyklose. Taip pat reikia dėstyti apie tai, kad daugelį amžių romų tautybės žmonės buvo vergais Europos visuomenė turi suvokti, kad jai tenka istorinė pareiga tų žmonių atžvilgių. Reikia, reikia vykdyti konkrečias kampanijas skirtas tų žmonių integracinės, kitaip visos mūsų integravimo strategijos nieko nepadės mums nuveikti. Ačiū. Toliau ponia Katrin Gres, žaliųjų vardu. Man esu iš ties nepaprastai sujaudinta, ponė pirmininkė. Norėčiau jūs, jūs, jums asmeniškai padėkoti už jūsų pareiškimą. Romų tautybės žmonių genocido pripažinimas yra labai svarbus tūkstančiams Europos gyventojų, įvairių kitų tautinių mažumų atstovams. Taip pat, nes daugybė tų žmonių buvo žudoma e, karo metais. Pavyzdžiui, vien, nusprendž... vien jiems priklyjuojant asocialių asmenų etiketę. Mes, europiečiai, pris... prisiminkime, kad Romai buvo pirmieji klajotojai šiame žemynė prieš mums sukuriant savo bendrą gyvenimo erdvę, o šiandien jų yra beveik 10 milijonų. Ir tai yra didžiausia Europos mažuma ir jų istorija yra ir mūsų istorija. Taigi, kolegos, atėjo laikas iš naujo pabandyti kvėpti tiems žmonėms pasitikėjimą Europą ir Europos institucijomis. Mes turime palengvinti naštą, kuri tenka tiems žmonėms. Jie vis dar gyvena su antrojo pasaulinio karo e, neteisybė. Romų tautybės e, žmonių genocido pripažinimas yra tikras, tvirtas žingsnis. Tačiau turime mąstyti ir apie tai, kokius žingsnius turime žengti ateityje. Europos parlamento nariai, visų kitų nacionalinių parlamentų nariai. Bundes, žinau, kad Bundes, Bundestage praėjusią savaitę e, tai buvo padaryta. Tai yra pirmasis etapas, kuris mus nuves link kitokio požiūrio, taip pat kitokio europiečių požiūrio į tuos žmonės. Užtikrinkime, kad e, romų tautybės žmonės taptų tikrais Europos piliečiais. E, dziękuję Pani za wystąpienie. Kolega Marek Henryk. Ačiū. Toliau Marekas Migalskis, Europos konservatorių reformistų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė tai, kad Romai buvo antrojo pasaulinio karo genocido aukos, yra puikiai žinomas faktas. Lygiai toks pat, kaip ir tai, kad žydai buvo tapo genocido aukomis. Tie, kas neigia tokią informaciją, turėtų būti, su jais turi būti elgiamasi taip pat, kaip ir su genocido neigėjais. Iš tikrųjų, mano kolegė teisi, teikdama, kad Romai buvo trečioji. E, tautinė mažuma patyrusi genocidą, nes Lenkai buvo antra pagal dydį tautinė grupė išgyvenusi genocidą antrojo pasaulinio karo metu. Tai, kas įvyko Aušvice ir kitose koncentracijos stovyklose, katinės žudynės, visi baisus nusikaltimai įvykdyti per tuos keturis ar šešis metus turėtų būti įprasminti ir pagerbti, ne, kad, kad tam, kad tai niekada nebepasikartotų. Parlamentui tenka moralinė ir politinė prievolė užtikrinti, kad mes e, pagerbtume taukų atminimą ir šiandien apie tai ir kalbame. Ačiū. Dziękuję e, koledzy za. Dėkoju. Dabar ponia Kornelija Ernst, prašau, gerbiamas ponės ir ponai. Na, iš tikrųjų, šiandieną iškili vanda, valanda, nes mes Europos parlamente pažymime Romų genocidą, Romų holokostą. Ir pradėsiu nuo, e, nuo atsisveikinimo laiško, kurį 43 metais Romų berniukas prieš savo deportacijos iš vaikų namų į Aušvicą parašė. Jis rašė, aš atradau savo tėvus ir mes kartu esame, būsime išvežti į koncentracijos stovyklą ir dabar jau galėsiu ištverti mirti. Dėkoju už jūsų gerumą ir sveikinu visus iš dangaus. Na, kaip ir kiti 500 tūkstančių Romų šis berniukas nesigryžo, nors Romai ir Sinti kartu su žydais tapo masiniu, e, tarsi fabrikė žodinių aukomis, vis dėlto praeis 60 metų šiandieną dar neatskleista visa E, teisy, teisybė apie tai ir nus, e, nuslepiamas ir visuomenės prisidėjimas prie šio nusikaltimo. Reikia žinoti visą istoriją, visus juos aspektus, reikia persekioti Romų būdelius tam, kad ši istorija nebepasikartotų. Stereotipai prieš šios žmonės turėtų būti. Uh, <clears throat> su jais turėtų būti kovojama, aistringai kovojama. Pavyzdžiui, tai, kas vyko prieš, prieš porą metų Vengrijoje, tai neturi pasikartoti, turime tam pasipriešinti drąsiai. E, solidarumas, laisvė, tai nėra kiek pavienių individualių, bet visų žmonių teisė, nes visi žmonės yra lygus. Ačiū. Dziękuję. E, pani Saver. Dėkoju. Pone Sivela. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau prisidėti prie tų kolegų, kurie pasisakė prieš mane. Romai prisidėjo prie Europos ir Europos kultūros skūrimo ponė pirmininkė, dar pastebėsiu štai ką. Bet kokias programas skirtos Romams Europoje Sąjungoje, kurias siūlo Europos komisijoje. Dažnai yra nukreiptos į kovą su socialinė atskirtimi. Aš siūlyčiau pasirinkti racionalų požiūrį, metodą, Taip, ką mes darome teisinga, tačiau koks rezultatas. Taigi aš siūlau, kad komisija patvirtintų iniciatyvą, kurios tikslas tai būtų vien tik tais Romai. Nebūtinai visi Romai tapo atskirties aukomis, bet reikia konkrečių specifinių Romams skirtų programų, kurios leistų mums dirbti veiksmingiau tiek nacionaliniu lygiu ir padėti Romams. Dėkoju, ponė Na kągi, baigėme šias diskusijas. Dėkoju pirmininkaujančios šalies pirmininkiai, e, komisijos vicepirmininkui, dėkoju jums visiems kolegoms už išsakytas pastabas šiuose labai svarbiose diskusijose. Jos svarbės mums visiems šiam Europos parlamente šias diskusijas skelbiu baigtomis. Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Rady i Komisji przygotowania do szczytu Rady Kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra pasirengimas Europos vadovų tarybos sustikimui vasario ketvirtą dieną, tarybos ir komisijos pareiškimai.